Mūsų posėdis bus kovo 25 dieną, ketvirtadienį, 9 ryto, darbo tvarkė paskelbta, galite susijęs su pažinti EP tinklalapį internete. Ačiū visiems kolegoms ir ypač dėkoju vertėjams, ačiū visiems, kurie čia taip ilgai domėjusi europinę politiką. Viso gero.